Dear colleagues, um, if you would like to take your seats. Uh... Keliam kolegos, susėskite į vietas. Mes galime pradėti klausimą. E, bendra pranešėjai yra pakeliui ir mes jau galime pradėti. Pradėti, kadangi kai kurie kolegos ir e, pranešėjai ir e, kiti turi tam tikrų kitų terminų. Taigi Peres prisijungs prie mūsų po kelių minučių. Tai yra bendras moterų reikalų komiteto ir lybė komiteto posėdis. Taigi pradėkime. Jeigu jūs sutiksite, aš išsakysiu įvadinės pastabas. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra labai svarbus. Svarbu, kad mes kartu su moterų reikalų komitetu aptarėme klausimą susijusi su kova prieš smurtą prieš moterį ir taip pat patarsime prisijungimo prie Stalbumo konvencijos klausimą. Moterų komiteto atstovus sveikinu prisijungus prie mūsų e, bendra pranešėja Peres atvyks tuoj. Aš džiaugiuosi bendradarbiavimu tarp mūsų komitetų. Ne pirmas kartas, kaip mūsų komitetai puikiai bendradarbiauja. Mes priminėjame teisės aktus praeitie ir dirbame sėkmingai. Ir iš tikrųjų procesai buvo labai sėkmingi, kadangi mes nagrinėjame teisėkuros aktus, kurie parodė labai griežtą parlamento pozicijai, ypač kalbant apie tarptautinį kovos su smurtu prieš moteris e, matmenį. Taigi džiaugiuosi bendradarbiavimu tarp mūsų komiteto. Taip pat labai svarbu aptarti ir ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos klausimą. Iš tikro reikia sutelkti dėmesį ir į šį klausimą. Dabar džiaugiuosi, kad mano bendrapranešėja atvyko, bendrapirmininkė atvyko. Aš pratęsiu savo pastabas ir perduosiu žodį bendrapranešėjai. ES iš tikrųjų turi nuveikti daugiau šioje srityje, o lygio komitetas vadovauja labai svarbu vaidmenį šiuose procesuose. Reikia padaryti viską, kad būtų kovojama prieš pagrindinį teisų pažeidimą, prieš smurtą, prieš e, moteris. Mūsų komitetas rengia ir moterų komitetas rengia bendrą pranešimą. Šiandien išklausysime šių komitetų atstovų nuomonę, taip pat ES institucijų atstovų nuomonės ir įsiaiškinsime, kokia padėtis ES dabar. Aš dabar norėčiau Garcija Perez suteikti žodį, perduoti pirmininkavimą ir ji pristatys šią temą moterų reiklų komiteto vardu. Prašau. Ačiū kolega Morajas, gerbiami abiejų komitetų nariai. Man labai malonu dalyvauti pirmajame bendrajame posėdėje, kuriame bus kalbama ES prisijungimo prie Istanbulo konvencijos tema. Smurtas prieš moteris yra tema, kuria labai nuodugniai dirba moterų reikalų komitetas jau ilgą laiką. Mūsų komitetų bendradarbiavimas visada buvo labai puikus nagrinėjant šį klausimą, ypač kai buvo rengiamas Parvanovos panešimas dėl teisėkuros akto. Šioje srityje aš esu tikra, kad mūsų pranešėjai ir šiuo atveju atliks puikiai jiems numatytą darbą. Jeigu jūs sutiktumėte, aš norėčiau iš karto suteikti žodį pirmajai pranešėjai tai ponė Dubrav, Dubrakna Simonovič. Galbūt aš ištariau pavardę nelabai teisingai, atsiprašau. Tai yra jungtinių tautų specialioji pranešėja dėl smurto prieš moteris. Ji buvo paskirta kaip nacionalinė e, speciali pranešėja jungtinių tautų E, žmogaus teisų taryboje trijų metų laikotarpiu. Taigi žodis jums. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti Libė ir moterų reikalų komitetams už tai, kad pakvietėte dalyvauti šiame klausime, kuriame bus kalbama apie ES prisijungimą prie Istanbulo konvencijos. Aš esu uh, E, specialioji pranešėja smurto prieš moteris klausimais Junktinių tautų saugumo taryboje ir džiaugiuosi, kad e, jau e, šita kampanija vyksta labai intensyviai. 94 metais buvo įsteigtas e, specialiosios įgaliotinės postas, e, e, kurio uždavinys domėtis smurto prieš moteris įveikimo klausimais. Iš tikrųjų labai svarbu kovoti su moterų su smurtu prieš moteris, prieš jų diskriminavimą ir tai jungtinių tautų darbo atvarkė yra labai svarbus klausimas tvaraus vystimosi darbo tvarkėje iki 2010 metų yra numatyti atitinkami veiksmai, teminiai veiksmai, taip pat ataskaitos apie tai, kaip yra kovojama su mm, smurtu prieš moteris tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Yra teisinės priemonės, tai yra SIDO konvencija, taip pat regioninė konvencija, tai yra Istanbul, Stambulo konvencija. Labai svarbu, kad šita konvencija būtų ratifikuota ir nuosekliai įgyvendinama. Aš kaip jungtinių tautų specialioji įgaliotinė šiuo klausimu norėčiau išsakyti nuomonę, kad ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos būtų labai aiškus politinis signalas, kad smurtas prieš moteris turėtų būti pažabotas visose valstybėse narėse. Diskusija dėl prisijungimo prie Stambulo konvencijos pagreitins ratifikavimo procesus valstybėse narėse, kurios uh, konvencijos dar neratifikavo ir taip pat paspartins procesus ir kitose valstybėse. Tai yra labai svarbus precedentas, kai ES prisima tarptautinių sutarčių prievolės, o Europento parlamentas taip pat išsakė savo nuomonę atitinkame komitete. Labai svarbu atkreipti dėmesį ir SIDO konvenciją. Dėl jos kyla šiokių tokių bejonių, tačiau šita konvencija yra suderinama ir jinai nekonfliktuoja su Stambulo konvencija. Aš buvau 12 metų SIDO komiteto narė ir puikiai suprantu, kaip reikėtų šitą konvenciją aiškinti. Taip pat atitinkamoje darbo grupėje aš dirbdama supratau, kad šitos konvencijos taikymas suteikia galim, galimybę ir dirbti e, komitete, kuris e, padeda įdėkti SIDO konvenciją. SIDO konvencijoje yra kalbama apie smurtą ir kitus nusikaltimus prieš moteris įskaitant ir smurtą prieš moterį, o Stambulo konvencija yra labiau nukreipta į e, smurto prieš moteris e, pažabojimą. ES ratifikavimas, Istanbulo konvencijos ratifikavimas pažabotų ir smurtą prieš moteris ir taip pat užtikrintų lyčių lygybę aš norėčiau priminti šią progą ir tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Labai svarbu e, tarptautiniu mastu, regioniniu mastu įsteigti smurto prieš moteris stebėjimo sistema. Mūsų internetinėje svetainėje yra pateikiama atitinkama informacija. Taip pat yra Istanbulo konvencija įgyveninti įsteigtas atitinkamas komitetas yra suformuoluotos visos problemos susijusios su smurtu prieš moteris, taip pat numatytos priemonės, kaip reikėtų kovoti su tokiamis smurto apraiškomis. Šioje diskusijoje aš norėčiau e, atkreipti dėmesį į tuos teiginius, kurie ragina įgyvendinti įvairias regionės nuostatas. Turiu omenyje ir Sido konvenciją ir taip protokolus ir Stambulo konvenciją. SIDO komitetas pateikė ataskaitas apie atskiras valstybės. Tai specialusis pranešėjas pateikė rekomendacijas valstybėms narėms ir konstatuoja, kad yra tam tikrų spragų užtikrinant tarptautinius standartus. Mes diskusijose su nacionaliniais problem, parlamentais mes atkreipėm dėmesį į konfliktą tarp tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės nuostatų valstybėse narėse. Ir e, prisijungimas prie Stambulo konvencijos reikštų, kad mes geriau gintumėme valstybių narių moterų teisės. Norėčiau paminėti ir kai kurias iniciatyvas susijusias su moterų klausimais. Praėjusiais metais jungtinėse tautose aš paranginau prisijungti prie Femicide Watch tinklo. Ir raginau kitas regioninės ir e, tarptautinės struktūras prisijungti prie šios iniciatyvos. E, yra renkami ir skelbiami oficialūs duomenys apie nusikaltimus ir smurtą prieš moteris. Taip pat yra kalbama apie sąsajas tarp nusikaltelio ir priežasčių, dėl kurių reiškiasi smurtas. Taigi nacionaliniu lygmeniu reikia įdėkti mechanizmus, kurie leistų įvertinti uh, Uh, Nusikaltimus prieš moteris ir taip pat įvertinti smurtą prieš moteris ir vaikus ir šeimos narius. Taigi, kai kurie valstybių narių pavyzdžiai parodo, kokios įdos dar slypi mūsų apsaugos sistemose. Šių metų spalio mėnesį aš pristačiau Junktinių tautų generaliniai asamblėjai e, e, savo idėjas dėl to, kaip reikėtų toliau dirbti mūsų e, programoje Femicide Watch mes siūlėme įsteigti atitinkamą smurto prieš moteris stebėjimo observatoriją ir manome, kad reikėtų siūsti signalą, kad tokios apraiškos nepasikartotų, bet to ir e, mm, šios ryties ombudsmenas yra numatęs įvairiausių kitų iniciatyvų. Svarbiausias dalykas mums reikalingos e, e, reikinga statistika, duomenys, galimybė nagrinėti šios duomenys ir užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Oficialių duomenų susijusių su smurtu prieš moteris vedančių iki moterų nužudimo nepakanka. Mūsų observatorija imasi ir prevencinės veiklos ir Pabaigdama norėčiau pasakyti, kad Istanbulo konvencijos ratifikavimas valstybėse narėse iš tikrųjų padės moteriams užsitikrinti teisę gyventi oriai ir saugiai Europos Sąjungoje. O parlamentas, parlamentu tenka didžiulė svarba užtikrinant šitas teisės. Ačiū. Dabar išklausysime Tinos Astolos komisijos teisingumo e, vartotojų ir lyčių lygybės direktorato direktoris. Žinau, kad jūs esate pasiryžusi pasiekti, e, kad lyčių lygybė taptų svarbia jūsų direktorato darbo dalimi. Todėl norime išgirsti daugiau apie prisijungimą prie Stambulo konvencijos. Prašau. Ačiū, gerbiami pirmininkai, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui už E, paramą komisijos pasiūlymų dėl prisijungimo prie e, Stambulo konvencijos, kuriam e, praėjusią savaitę pritarėte Strasbūro plenarinėje sesijoje. Kaip žinome, smurtas prieš moteris yra didžiulė gėda, kuri vis dar kelia grėsmę žmon, moterų orumui kasdieną. Reikia nedėliotinų veiksmų dabar. Padėtis visoje Europos Sąjungoje, kuri atsispindi pagrindinių teisų agentūros 2014 at, at, parengtoje ataskaitoje pateikė tikrai šokiruojančių uh, skaičių. Trečdalis moterų yra patyrę fizinį arba seksualinį smurtą. O 55 procentai moterų sakė, kad yra susidūrę su seksualiniu persekiojimu nuo 2005, atsiprašau, nuo 15 metų. Kol šios problemos egzistuoja didelė gyventojų dalis ES ir toliau negalės naudotis e, visomis teisėmis socialinėme ir ekonominėme gyvenime, o tai yra žala bendrai mūsų visuomeniai. Eurobarometro duomenys apie e, smurtą lyties pagrindų paskelbti praėjusią savaitę atskleidžia, kad mums dar reikia daug nuveikti, e, kad, būtų, kad suvoktume, kokiu pagrindu šis smurtas egzistuoja. Siūlome ES prisijungti prie, šios, prie Stambulo konvencijos. E, ir e, remiame šias pastangas atitinkamais politiniais siūlymais, nu, siūlome vieningai e, aiškinti susijusius teisės aktus šioje srityje ir įgyvendinti prisimtus tarptautinius įsipareigojimus, kad užtikrintume didesnį ES e, darbą ir matomumą tarptautiniu mastu. Po to, kai komisija kovo mėnesį pasiūlė ES prisijungti prie Stambulo konvencijos. Ji darė visas reikalingas pastangas, rengdama konstruktyves diskusijas, kurios vyksta taryboje, kad būtų pasiektas politinis susitarimas dėl pasiūlyto tarybos sprendimo pasirašyti konvenciją ir prisijungti prie jos kaip akcentavo Slovakijos e, pirmininkaujančios taryboje atstovai plenarnėje sesijoje praėjusią savaitę, darbas E, šiuo klausimu pasistumėjo ir tikrai džiaugiuosi pirmininkaujančios valstybės siekiu pasiekti susitarimo ir pasirašyti sprendimą pirminink, Slovakijos pirmininkavimo metu, tačiau, kaip minėjo Slovakija, išlieka dar sudėtingų ir neišspręstų teisinių aspektų susijusių su ES prisijungimu. Kalbame apie konvenciją, kuri apima išimtinės ES kompetencijas, e, e, bendras kompetencijas, bei ten taip pat kalbama apie liečiamos ES valstybių išimtinės kompetencijos būdžiamosios teisės rytyje. E, todėl ES šalis turi prisijungti prie šios konvencijos ne tik dėl juridinių priežasčių, bet taip pat ir dėl to, kad pasiektų išsikeltų tikslų moterų labui visoje Europos Sąjungoje. E, prisijungimas prie konvencijos atitiktų ES teisinę tvarką ir taptų privalomų dalykų valstybėms narėms. E, taisyklės reikėtų interpretuoti konvencijos kontekste ir reikėtų akcentuoti lyčių perspektyvą, pavyzdžiui, užtikrinant, gyvendinant e, aukų teisų direktyvą. Konvencija ir direktyva e, akcentuoja mm, pagalbos teikimą. Tačiau kai kuriais aspektais konvencijoje yra konkretesnės nuostatos, pavyzdžiui, numatoma prievolė suteikti, suteikti e, m, mm, užtikrinti pagalbos linijų egzistavimą, kurios būtų prieinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Taip pat e, s, svarbu, tais atvejais, kai aukos pasiryšta atsiskirti nuo smurtaujančio partnerio. Konvencijoje akcentuojama, kad kad smurtas yra ypač situacijas sunkinantis veiksnys, todėl moteriams būna sunku atsiriboti nuo smurtaujančio sutoktinio. E, Stambulo konvencijoje taip pat kalbama apie ta prieimimo sąlygas, tačiau šalis, kurios dar nepasirašė konvencijos, turės taip pat taikyti tam tikras nuostatas. Norime pasiekti susitarimo dėl ES įsipareigojimo pasirašyti konvenciją. Uh, Todėl jūsų raginimas prisijungti prie konvencijos, kuris patvirtintas praėjusios savaitės rezoliucijoje, e, pasirodė tikrai laiku, pasigirdo tikrai laiku. Komisija įtraukė parlamentą visais e, šio proceso etapais. Po to, kai ES pasirašys konvenciją, konvencijos nuostatos dėl nacionalinių parlamentų įtraukimo galios ir Europos parlamentui dėl ES e, e, gebėjimo gyvendinti konvencijos tikslus. Kaip paskelbė komisijos narė Jūrova praėjusią savaitę, komisija e, pradėjo tikslinių veiksmų metus kovos kovoje su smurtu prieš moteris, kad pasiektų didesnės pažangos šioje srityje. Norėčiau pabrėžti, kad tai ne tik informavimo ir švietimo kampanija. Mes siekiame įtraukti ir paremti visus veikėjus šioje srityje valstybės, profesionalus, taip pat universitinės organizacijas kovojančias su, su smurtu. At, at, kalbame apie iniciatyvas vietos, regionų ir valstybių mastu. Toks decentralizuotas požiūris ir kolektyvinės pastangos leis, užtikrinti, leis pasiekti tikros naudos, e, sutelkiant pastangas vietos ir regionų mastu. Ir tai atitinka mūsų testinės pastangas stebėti situaciją ir prireikus uh, akcentuoti ES teisės aktų įgyvendinimą, ypač teikiant uh, aukas, uh, teikiant paslaugas aukoms nukentėjusioms nuo smurto. Taip pat valsty... reik... komisijos nariai privalo rūpintis konkrečių politinių iniciatyvų gyvendinimu susijusiu su, su šias rytimi. Noriu pabrėžti, kad moterų ir mergaičių padėtis vykstančioje migracijos krizėje nusipelno ypatingo mūsų dėmesio. Neseni pasiūlymai dėl ES prieglapščio sistemos peržiūros pripažįsta, kad Stambulo konvencija čia yra aktuali ir numato E, būtinybę klausimus svarstyti atsižvelgiant į lyčių aspektą. Taip pat kalbame apie veiksmų planus išorės matmens kontekste ir kovoti su tokiais reiškiniais kaip moterų lyties organų žalojimas. Čia kalbame apie teritorijas už ES ribų. Užbaigdama Noriu pasakyti, kad komisija dar kartą dėkoja parlamentui už jo nenulstamą paramą komisijos pastangoms kovoti su smurtu prieš moteris. Ir mes ir toliau sieksime palaikyti konstruktyvų ir intensyvų dialogą visais e, šio klausimo aspektais. Ačiū. Thank you, Mrs. Astola. Dėkuoju, ponė Astola. E, pristatysiu kitą prelegentę. E, Marian Filkik, e, ji pirmininkauja tarybos darbo grupiai. Ponas e, Filkik iš tarybos darbo grupės skirtos pagrindiniams teisėms, piliečių teisėms ir laisvam žmonių judėjimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjams, poniai Karacabilt e, ir kitiems. E, ir reikia pasakyti, kad e, mūsų darbo grupėje svarstome pasiūlymą dėl prisijungimo prie Stambulo, konfer... prisijungimo prie Stambulo konferencijos nuo kovo mėnesio pirmininkaujant Niderlandams nuveiktas didelis darbas su šiuo dokumentu ir e, kai mes perėmėme pirmininkavimą Liepos mėnesį, tai e, e mūsų diskusijos pirmiausia sukosi apie e, kompetencijų pasidalymą ir e, E, prisijungimo taikymo sritį. Visų pirma, e, pradėjome e, svarstymus Liepos mėnesį, stengiamės išsklaidyti valstybių narių ir komisijos tam tikrus būkštavimus, užduodami visiems tam tikrus klausimus, kad galėtume išsiaiškinti valstybių narių pozicijas. Rugsėjo mėnesį paprašęs delegacijoms kreipėmės į teisės tarnybą, kad parengtų uh, teisinę nuomonę dėl ES išskirtinių kompetencijų, kurios atsispindėtų Stambulo e, konvencijos tekste. Lapkričio mėnesį tokios e, teisės tarnybos nuomonės sulaukėme ir nuo lapkričio posėdžio dirbame stengdamiesi įtikinti visas valstybės narės e, pritarti konvencijos pasirašymui. Šį ketvirtadienį, penktadienį mūsų darbo grupė e, toliau posėdžiaus, svarstys mūsų pateiktus pasiūlymus, taigi laukiame valstybių narių pozicijos. E, preliminariai planavome, kad iki e, pirmininkam pabaigos e, sutarsime dėl pasirašymo. Toks pasirašymas pasiūstų labai aiškę žinę apie ES ryštą pereiti į kitą etapą, į kitą lygį, kovojant su smurtu prieš moteris. Dėkoju uždėmesį. Ačiū panui Filiček. Filiček. Prieš teikdama žodį mūsų pranešėjams. Aš tiesiog norėjau pakviesti, kad ir Kristina čia prie mūsų prisijungtų. Na, o kol jos čia pas mus eina, aš e, noriu pasveikinti 50 jaunų e, lankytojų iš Švedijos. Jie čia atvyko ponios Bilt kvietimu. Okay, so colleagues, um, so the final part of the... Uh... Kągi kolegos, e, baigiamoji mūsų svarstymų dalis, e, bendra pranešėjas jau atvyko, e, ponė Koratsa Bilt ir ponė Ravolt Dalonės, ponė Fua, suteiksiu joms po penkias minutės, jos galės pasisakyti, tada gal bus laiko ir narėms ar nariams pasisakyti. Uh, ir žinoma, jeigu liks dar laiko ir prelegentams galbūt vėl suteiksime žodį padiskutuoti. Taigi pristatau e, dvi bendra pranešėjas ir pirmiausia Ana Mariko Ratsabilt. Dėkoju, Klodai, e, labai džiaugiuosi, kad e, su mumis yra Slovakijos pirmininkaujančios šalies atstovai ir jungtinių tautų atstovai e, pereitais metais e, patvirtinome labai e, plataus pritarimo sulaukusią bendrą rezoliuciją, kuriai pritarė visas frakcijos ir tai iš tikrųjų postumis mums judėti pirmin einant prie ES prisijungimo prie konvencijos. Tai taip pat paraginimas uh, valstybėms narėms ratifikuoti ją. 14 dar to nepadarė, tame tarpe ir pirmininkaujančių valstybių narė. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Na, pavyzdžiui, e, jauna moteris vardu Ticiana nusižudė neseniai, nes internete kažkas bandė platinti jos atviras e, e, nuotraukas. Kita moteris taip pat nukentėjo per diskoteką, e, ji pasigėrė ir paskui buvo nufotografuota tualete, paskui tas nuotraukos vėl paskleistas internete ir visas tas istorijos, tai sulaužyti gyvenimai, tai trauma, tai kančia. Turiu pasakyti, kad mm, socialiniuose tinkluose matome naują veiksmį, naują pandemiją žmonės yra persekiojami. Ir e, lapkričio 25 kovos su e, smurtu prieš moteris dieną, moteris buvo tiesiog savo vyro pasmaukta vaikų akivaizdoje. Vis tai vyksta ne vien tik tai namuose, bet e, moteris patenka į pavojų, pavyzdžiui, baseinuose, persiringumo kambaryje yra šansas, kad jos bus, kad jos bus e, išprievartautos. E, per koncertus kitokius renginius taip atsitinka. Taigi, smurtas prieš moteris yra rimtas nusikaltimas, jis yra plačiai paplitęs, tai nėra vien tik tai asmeninis reikalas. Man Graikijoje teko lankytis ES finansuojamuose e, prieglopščio e, centruose, namuose. Lankiausi tokiuose centruose Švedijoje. Ten gyvena moteris ir e, mergaitės, kurios patyrė smurtą, grėsmę namuose. Ir iš tikrųjų reikia sugražinti jų uh, orumą sugražinti joms e, normalų gyvenimą. Turime pasakyti ne seksizmui, reikia kovoti su stereotipais. Religija, kultūra negali būti pretekstas moterų priespaudai. E, smurtas prieš moteris reikalauja taip pat pastangų, kuomet mes dirbame su migrantais. Turime aiškiai jiems pasakyti, kad jie gerbtų mūsų įstatymus, bet pereitą savaitę per plenarinį posėdį, kai kai kurie mūsų kraštutiniai dešinieji suvedė visą problemą į migracijos problemą, kai, kai e, dešimtmečiais e, moteris mūsose patiria smurtą nuo e, baltųjų vyrų. Ir pereitą savaitę aš noriu paklausyti tų, kurie balsavo prieš arba susilaikė balsuojant dėl uh, dėl rezoliucijos, e, kurioje numatyta prevencija prieš e, smurtą prieš moteris ir kova. Kas susilaikė, susilaikė kraštutiniai dešinieji ir dėja taip pat ir švedijos demokratai. Atidžiau reikia pažvelgti į e, tuos dalykus ir pripažinti, kad daug iš tų dalykų yra susijęs su ideologija. Aš turiu priminti, kad Stambulo konvencija nereiškia, kad ES kažką primeta savo narėms. Ne, eina kalba apie Europos tarybą. Tai Europos tarybos konvencija. Tai pirmasis tarptautinis teisinis aktas, kuris kriminalizuoja smurtą. Ir uh, Grėvijo, tai yra Europos tarybos ekspertų grupė dirbanti šioje srityje ir analizuojanti situaciją valstybėse narėse, kas ratifikavimo, kokios yra išlygos, kodėl kažkokia šalis neratifikavo ir E, mes e, raginame komisiją pradėti konstruktyvų, struktūruotą dialogą su valstybėmis narėmis. Taip pat e, aš įsivaizduoju, kad yra tam tikrų konvencijos interpretavimo dalykų, kalbant apie kompensacijas, apie gyvenimą, gyvenimo vietą, apie kitus dalykus, senaties terminus ir taip toliau. Bet kalbėkime, spręskime tuos klausimus. Bet man dar sunkiau suprasti ideologinį priešinimąsi konvencijai. Ir tai remiasi lyčių skirtingų traktavimų. Konvencija sako, Kai kurie žmonės galvoja, kad ši apibrieštis, lyties apibrieštis yra neteisinga, kad e, tai reiškia, kad mes esame antikrikščioniški, pasisakome prieš šeimą. O iš esmės, tai aš manau, kad ieškoma preteksto ir toliau diskriminuoti LGBTI bendruomenę. E, jeigu iš tikrųjų taip manote, tai imkime ir kalbėkime apie tai diskutuokime, bet mums visų pirma reikia kovoti prieš smurtą, visų pirma tai susijęs su smurtu. Kas yra svarbiau, kova su smurtu arba e, ideologinis e, nuostatų interpretavimas? Pone pirmininkė, kai klausiausi plenarinių diskusijų, tai man visa tai buvo e, aišku. Konvencija sako, kad e, smurtas pagristas lytiškumu yra visos problemos esmė. Apie ką mes čia kalbame? Kalbame apie vyrų išpolius prieš moteris dėl frustracijos, dėl pavydo, dėl alkoholio, dėl kitų dalykų. Kalbame apie vyrus, kurie nepripažįsta, kad moteris būtų stipri, nepriklausoma, galinti padaryti savo pasirinkimus. Štai apie ką mes kalbame. Taigi suvienikime jėgas ir raginime valstybės narės savo rezoliucijoje įgyvendinti direktyvą dėl e, prekybos žmonėmis, e, dėl e, aukų apsaugos direktyvos e, ir skatiname ES prisijungti prie konvencijos. E, Draugė su Barbara Matera, kuri rengia pranešimą lybę komitete mes ir toliau kovosime prieš smurtą prieš moteris. Ir žodis e, kitai pranešiai. Prašau, ačiū pirmininkė. Ačiū ir kitai pirmininkiai. Tikrai labai gerai, kad du komitetai yra čia ir remia šyra, šios raginimus. Džiugiuosi man suteikta garbe ir taip pat džiugiuosi tuo, kad čia yra tarybos komisijos atstovai, jungtinių tautų atstovai, visi susivienija kovai ir E, kaip sakė mm, direktorato, iš komisijos direktorė, e, norime išnaikinti smurtą prieš morteris Europoje. Neseniai pažymėjome tarptautinę kovos prieš e, su smurtu prieš moteris dieną. Bet tai yra kova, kuri vyksta kasdieną. Ir visi e, turi dalyvauti tokoje kovoje. Jie aktuali visiems, ne tik moteriams ir merginams, taip pat ir vyrams ir berniukams, jeigu norime pakeisti jų požiūrį į moters vietą ir vaidmenį visuomenėje. Smurtas nepaiso struktūrinių aspektų ir E, tai susijęs su diskriminacija, kurią patiria moteris. Kai kas mano, kad e, vien dėl to, kad esi moteris, galima taikyti jai psichologinį ar fizinį smurtą. Tai yra netoleruotinas paužiūris, kuris egzistuoja ir Europoje. To rezultatas daugybė moterų, kurios tampa aukomis uh, kurios patiria didžiulės traumas. Dažnai jos e, viską kenčia tyliai, baimindamosi keršto, nusikaltimų, kurie yra ištyriami ir susiję su smurtu prieš moteris, tai yra, tokių ištirtų nusikaltimų yra labai mažai. Mes esame pažeidžiami smurto akivaizdoje, ypač jeigu tai smurtas e, lyties amžiaus, nei, neįgalios. E, negalios arba kilmės atžvilgių, jeigu tai yra smurtas prieš pabėgėlius, migrantus, priekomšio prašančius asmenys. Noriu padėkoti kolegijai Honibol už puikų pranešimą, kurį e, jį parengė ir kuriam pritarėme praėjusi pavasarį. Kalbame apie smurtą prieš žmonės, taip prieš, apie smurtą prieš visas mergaitės ir moteris. ES tenka atsakomybė užtikrinti moteriams tokias pateisės. E, to turime siekti, ypač atsižvelgdami tai, kad e, smurtą patirinčių moterų skaičius yra didelis, jis skiriasi valstybėse narėse. Kova su smurtu prieš moteris duos tik tuomet duos apčiuopiam rezultatų, kuomet taikysime vieningą požiūrį, sieksime apginti aukas, e, pers, bus persekiojami tie, kurie e, smurtavo ir bus imtasi kitų priemonių. Reikia visapusiškų teisinių sprendimų, bet sprendimų ir kitose sritise, pavyzdžiui, socialinės politikos, švietimo, sveikatos apsaugos, taip pat kultūros. Ir čia E, kompetitingos nacionalinės institucijos, įvairios organizacijos ir NVO bei vietos ir regionų organizacijos turi e, įsitraukti į bendradarbiavimą. Tai E, Stambulo konvencijos esmė. Saistančios priemonės prevencijos rytyje, kovojant su diskriminacija, e, baudžiamosios teisės priemonės, pagalba aukoms, e, konkreti specifinė apsauga skiriama vaikams bei, bei taip pat pabėgėliams ir prieglapšio prašytojams. Būtina kad visos valstybės, valstybės narės ratifikuotų šią tarptautinę konvenciją, kuri yra tikrai ambicinga kovos su smurtu prieš moteris rytyje. Taip pat ir Europos Sąjunga turi prisijungti prie tos konvencijos, nes tuomet ji įgis kompetencijų įvairiose sritise, apie kurias, kurias apima konvencija. Ana Marija jau kalbėjo apie rezoliuciją, kurią e, patvirtiname praėjusį ketvirtadienį. Iš tikrųjų, radikalus dešinieji už ją neb nebalsavo. Jie kiekvieną kartą kaišo pagalius yra, yra tus, ypač dėl e, moterų teisų klausimo. Kaip, kaip žinote, Marine Le Pen, pretenduojate į Prancūzijos prezidento postą, yra esą moterų teisų gynėja. Konvencija užtikrins e, tinkamą teisinę moterų apsaugą nuo smurto E, bei e, apsaugą nuo smurto lyties pagrindų. Tai e, visų veiksmų šioje srityje neturime palikti valstybėms narėms. ES gali tikrai daug nuveikti čia. Ir aš noriu pabrėžti, kad ES gali padėti rinkti duomenis, duo, palyginamus duomenis apie šį neraminantį reiškinį, nes jo mastai šiandien auga. E, teisinėje valstybėje visi turi vienodas teisės. Kad šis e, principas netaptų tuščių dalykų, turime, jį, turime siekti jį gyvendinti. Kitais metais e, renksime tarpinę ataskaitą, gilinsimės į konvencijos aspektus ir aiškinsimės, kaip ES galėtų e, pasiekti jos tikslų. Taip pat bu, bus taikomas stebėsenos procesas ir Europos parlamentas jame dalyvaus. Ratifikavimas yra vienas dalykas, įgyvendinimas yra kitas prioritetas. Ir čia reikia skirti, tam reikia skirti reikalingus išteklius bei reikia reikalingos politinės valios. Esame įsitikinę, kad direktyva dėl kovos su smurtu prieš moteris ir, ir jo prevencijos bus kitas būtinas etapas. Ir turime Todėl turime kuo greičiau perkelti Stambulo konvenciją į Europos mastų, bet taip pat valstybėse narėse. ES prisingimas prie Stambulo konvencijos prisidės prie moterų ir vyrų lygybės didesnio užtikrinimo, bet mūsų laukia dar ilgas kelias, negalime sustoti kelio viduryje mūsų indėlis turi tapti politiniais įsipareigojimais, konkrečiais veiksmais, šioje kasdienėje kovoje. Noriu padėkoti Europos komisijai šios įsipareigojimą, gyvybingą indėlį ir taip pat padėkoti tarybai ir tikiuosi, kad labai greitai taryba pasiūlys ES pasirašyti Stambulo konvenciją. Muchas gracias, señora Bonf. Ačiū, poniai Anfoa. Gaila, kad pusę pirmos turime baigti šituos klausimus. Vertėjai sutiko dešimčia minučių ilgiau padirbėti ir todėl galėsiu suteikti kai kuriems parlamentarams, suteikti galimybę parlamentarams pasisakyti. Pirmiausia, ponė Besera. Ponas Besera, laiko iš tikrųjų turime nedaug, o tema yra labai svarbi. Mes kalbame apie Stambulo konvencijos ratifikavimą valstybėse narėse. Ratifikavo jau keli, kai kurios valstybės. Kadangi šią temą yra labai svarbi, siūlau po pietų pertraukos trečią valandą pratesti diskusijas, kad šitas diskusijas apskritai nenutrūktų. Ir be to reikėtų užtikrinti galimybę diskutuoti. Gaila, bet to padaryti negalime, kadangi trečią valandą kiti, šitie komitetai turi savo darbo tvarkės, turi savo posėdžius, moterų reikalų komitetas, dirbs pagal savo darbo atvarkę, lybė pagal savoje, todėl mums liko 10 minučių ir po 10 minučių turime baigti diskusiją. Mes pasistengime kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Puikiai suprantame, kad klausimas yra labai svarbus ir e, žinoma, šitos jūsų samprotavimus mes priimsime domin, kai organizuosime panašius klausimus ateityje. Ačiū. Norėčiau padėkoti už šitą diskusiją dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Po to, kai praėjus dviems metams, kai šita konvencija įsigaliojo. Labai svarbu parlamentui ir komisijai parodyti e, aiškę valią Bet to taryba taip pat e, rodo iniciatyvą, kad visa ES pasirašytų šią konvenciją. Šią konvenciją. Norėčiau padėkoti ir pranešėjams už jų nuveiktą darbą, rengiant pranešimus. Aš norėčiau priminti, kad Stambulo konvencija yra privaloma visoms valstybėms narėms, kurios ją pasirašo. Tačiau reikėtų turėti omenyje ir šios konvencijos pasirašymo pasiekmes. Tai reikštų, kad konvencijos nuostatas reikės vienodai taikyti valstybėse narėse. Thank you very much for this. Ačiū už jūsų išsakytas mintes. Iš tikrųjų, parlamentui labai svarbu kovoti su smurtu, kuris reiškėsi įvairiomis formomis. Taigi smurtas prieš moteris, priverstinės vedybos, visi tie dalykai yra baisus ir sunkus nusikaltimai. Tačiau aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad kartais šitie pasisakymai yra politiškai angažuoti. Uh, ir e, išgirstame visiškai nepagristų argumentų, kadangi šita konvencija nebūtinai išspręs smurto prieš moteris klausimus, moterų neligybės klausimus, pavyzdžiui, Turkijoje. Šitų problemų mes neišspręsime pasirašydami šią konvenciją, bet galbūt sukursime naujų problemų ir mūsų argumentus jūs puikiai žinutė. Galbūt reikėtų pasiūlyti alternatyvą konvenciją, prieš kurios be bejonių galėtų prisijungti visos valstybės narės. Norėčiau paklausti Filčik, kodėl Slovakija, pirmininkaujant ES taryboje, ragina kuo skubiau prisijungti prie šios konvencijos ir taip pažeidžia ES valstybių suverenumą spręsti problemas ypač kultūros srityje. Nevyriausybės organizacijos ir pilietinių visuomenės e, organizacijų atstovų e, pasisakymai e, tiesiog rodo, kad nėra pritarimo šiai konvencijai ir prieš trejus metus buvo pareikšta šitą nuomonę, tačiau jos, jo niekas neatsižvelgė. Uh, Nor... Norvegija. E we... Norvegija paprašė paramos e, apsisprendžiant dėl prisijungimo prie Stambulo konvencijos klausimų, tačiau jai ta parama nebuvo pasi... E, suteikta. Prašymas buvo ignoruotas. Uh, uh thank... Dėkui, noriu padėkoti bendra pranešėjams iš Lybė ir FEM komitetų už pristatymus, įsitraukimą į šią svarbę temą. E, anksčiau tuose komitetuose dirbusieji visada bandė šią darbo tvarkę toliau plėtoti. Aš e, nenoriu grįžti prie neligių lyčių santykių ir e, kaip aktualu būtų ES ratifikuoti konvenciją. Pone Kuneva šešėlinė pranešėja FAM komitete taip pat pabrėžė, kad yra dalykų, kurie neatsispindi Stambulo konvencijoje. Todėl mums reikia savo pranešimo, e, kuris spręstų tuos klausimus e, konkrečiai, pavyzdžiui, moterų kurios neturi dokumentų, kurios neturi leidimo gyventi padėtis, kaip jos bus ginamos pagal šią konvenciją. Ir taip pat, kaip kai kurie iš jūsų minėjo, reikia neužmiršti Romų tautybės moterų moteris musulmonės kenčia nuo smurto dėl islamofobijos. Smurtas prieš neįgalias moteris. Tai jau buvo paminėta smurtas prieš e, lesbietės ir transseksuales e, asmenybės taip pat e, nusipelno dėmesio. Galbūt ratifikuoti galime sėkmingai, bet jeigu turėsime prieglopščio nuostatas, kurios bus nepalankios moterų teisėms, tai gerų rezultatų negausime. Taip pat toliau tęsiasi diržų veržimų politika kai kuriuose valstybėse narėse. Aišku, čia e, pirmas žingsnis, mums reikia ES teisinio akto, kuris leistų kovoti su smurtu prieš moteris. Tokias rekomendacijas ketinime pareng... E, sudėti į savo pranešimą. ponė Reintke. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau irgi užduoti klausimą pirmininkaujančiai valstybei. Noriu paklausti, ką jūs darote norėdami paraginti valstybės narės ratifikuoti konvenciją. Matome, kad parlamentas remia šį žingsnį, jungtinės tautos remia šį žingsnį. Tad e, nebegrįžkime prie situacijos, kai būtent e, taryba blokuoja šį reikalą. E, kokių yra svarstymų ir abejonių? E, įvardinkite jas, taip pat įvardinkite, kurios šalis taip, elge, taip elgesi, galbūt jeigu mes žinosime, skaidriau suprasime tuos dalykus, mes galbūt galėsime dirbti su tomis valstybėmis. Pirmininkė, dėkoju, ačiū, kad laikotės e, suteikto pasisakymo laiko dabar. Vieną minutę. Taryba ir komisija iš esmės turi veikti iš vien. Pirmąjį pasiūlymą užblokavo komisija, o dabar taryba. O meč parlamente visuomet esame prašytojų vaidmenyje. Mes prašome dokumentų, negauname, mes prašome įgyvendinti Stambulo konvenciją, mums nieko nepažadama, tiesiog nepaisomi moterų norai. O tai yra taip pat struktūrinio pobūdžio smurto išraiška mūsų institucijose, kadangi moterų valia labai aiškiai suformuoluota, o tai valiai atstovauja pusė visuomenės. Durek, minutė. Mhm. Ačiū. Pone Bjork kalbėjo 2 minutės 15 sekundžių, tiek kalbėsiu ir aš. Aš norėčiau grįžti prie ponios Šimonovič pasisakymų, būtent, kad reikalingas aiškus politinis signalas. Tačiau ta politinė žinia turėtų būti skleidžiama vadovaujantis galiojančią teisę. Mes turime e, pasiskirstę galiomis kas bus atsakingas už vals... šitos konvencijos įgyvendinimą. Tai yra valstybės narės, o ne ES. Tai yra tam tiko masto pasaulinis imperializmas, kuris tikrai neapgins moterų nuo smurto. Pasakykime, Vokietija ir dar pusė ES valstybių ratifikuoja šitą konvenciją konvenciją. Ar tai reiškia, kad kitos valstybės toleruoja smurtą prieš moteris? Tai būtų pirmas klausimas. Ir kitas klausimas - Maastrichto sutartyje, kai buvo rengiamasi ES sutarčių pasirašymui, kai buvo derimasi su valstybių narėmis, kurios vėliau prisijungė prie ES, tuo met smurto prieš moteris tema buvo nagrinėjama irgi žmogaus teisų kontekste. Klausiu šį, keliu šį klausimą. Jeigu ne, tai atvirai ir pasakykite. Aš manau, mes kalbame ne tik tai apie moterų saugumą, bet ir apie tai, kad ES turėtų galimybių įsikišti į valstybių narių vidaus politiką. Tiesiog norėčiau padėkoti kolegijai Koratsa Bilt už tos du pavyzdžius tie du pavyzdžiai apie mergaitės yra labai akivaizdus. Jie parodo mūsų šitos sutarties konvencijos dviprasmiškumą. Pirmiausia yra kalbama apie tradicijas. Šiuo atveju tradicijos neturėtų būti svarbiausias veiksnys. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra pakankamai daug priverstinių santokų pavyzdžių. Aš dabar turėčiau suteikti kitoms, kitiems kolegoms e, galimybę kalbėti, kadangi du asmenys dar laukia žodžio. Aš negaliu joms nesuteikti žodžio, arba jeigu jūs kalbėsite toliau, tai aš to nepadarysiu. Senora Petir, tiene la palabra. Žodis poniai Petir. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Neilgiau nei vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Jei ponas Jurek nori tęsti, duodu savo minutę jam. Prašom, galite naudotis mano minutę. Quien lleva los usos de, la, de las intervenciones es esta presidencia. Pirmininkaujantis suteikia žodį. Jeigu ponė Petir nenori kalbėti, dabar žodis ponė Višnievskai, jau tuoj baigsis dešimt papildomų minučių, kurias davė vertėjai. Pirmininkė, jūs tiesiog labai nervingai pirmininkaujate. Aš protestuoju dėl to, kad jūs nesutik galimybės išsakyti savo mintis labai svarbių klausimų. Aptariama konvencija yra niekas kita kaip socialinės inžinerijos pavyzdys. Šioje konvencijoje nenurodami smurto padariniai ir priežastys, o jos galėtų būti narkotikai, alkoholiklis ir taip toliau. Jūs kalbate apie smurto apraiškas e, žiniasklaidos priemonėse. Tiesiog labai blogai, jeigu mes pirmiausia suformuluojame klaidingą lygos diagnozę. Mes nekalbame apie ES, apie moterų vaidmenį visuomenėje, apie moters ir motinos vaidmenį. Ko gero, diskriminuojami yra tie, kurie yra prie krikščioniškų ES ištakų. Taigi aš pasakau prieš smurtą ir norėčiau garsiai pasakyti, kad Lenkijos teisės aktai numato moteriams tokią pat teisinę apsaugą, kaip ir šito konvencijos nuostatos. Todėl jeigu mes pritarsime šitai konvencijai, reikštų, kad šitos konvencijos nuostatos yra daug griežtesnės, daug svarbesnės negu e, Lenkijos nuostatos. O tai yra socialinės inžinierijos pavyzdys ir niekas kita. Como podrán ustedes comprender, eh, es... tikriausiai suprantate, pasisakymui skirtą laiką pirmininkai bando paskirstyti kaip įmanoma geriau, siekiame sutikti žodį visiems, kurie jo prašė. E, bent vienam kalbėtojui nuo frakcijos. Ir užbaigdama noriu padėkoti vertėjams. Ir dabar žodis poniai Bonifua paskutiniam baigiamajam žodžiui. Ačiū. Keletas kalbėtojų pasisakiusių čia laimiai neatstovauja parlamento daugumos ir e, įstatymo teisės viršenybės valstybė yra svarbiausias dalykas ES ir siekiama užtikrinti žmogaus teisės visur. Tai toliau išlieka politinės kovos objektu ir Europos parlamentuose. Ir Tai nesusijęs su valstybių narių suverenitetu. Mes siekiame užtikrinti visoms moteriams vienodas teisės, kad ir kur jos begyventų Europoje. ir ponia Simonovik paskutiniam žodžiui. Ačiū. Bandžiau aptarti e, Stambulo konvencijos ir konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo santyki. E, SIDO konvencijos 16 straipsnių 16 straipsnių yra plačiau e, e, pristatyti Stambulo konvencijos. Stambulo konvencija yra kelio gairių planas. Jis svarbi visiems, jeigu nori, jis svarbi tiems, kurie nori e, sparčiau dirbti, naikinant smurtą prieš moteris. Kroatijos premjeras neseniai paskelbė, kad Kroatija ratifikuos Stambulo konvenciją. Aš manau, kad visos šalis pasielgs taip pat, nes tą prievalę tai padaryti jau numatyta CIDO konvencijoje. Ponas Filčik dabar tarybos vardu, taip pat baigiamajam žodžiui. Aš noriu tik priminti nariams, kad sprendimus taryboje priima valstybės narės, o ne kas kitas. Ir jeigu valstybės narės nusprendžia pasirašyti, susidaryti konvenciją, prisijungti prie konvencijos ir ją pasirašyti, tai toks sprendimas ir įsigalioja. Bet žinoma, dar nežinome, kokio masto e, veiksmų tikėtis ir, ir kiek bus sprendimų pasirašyti ir prisijungti. Slovakija tiesiog tęsi darbą pradėtą, mes nedarėme, ne, nebandėme kažko prastumti. Taip pat noriu pasakyti, kad val, taryboje nei vienai valstybei nekyla klausimų, problemų dėl e, konvencijos turinio, esminių konvencijos dalykų. Vis, visos diskusijos susijusios su, konven, su sąjungos kompetencijomis ir jų aptarimu konvencijoje. Nei vienai delegacijai nekyla problemų dėl konvencijos turinio. Ačiū. Nėra daugiau laiko, vertė išėjo. Thank you very much, colleagues. I want to thank the FAM committee on behalf of Libe, and I want to thank the rapporteurs um, and to members who took part in a very spirited debate